Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Pradedame posėdį. Pradžiai keletas pranešimų. Prieš penkias dienas mus pasiekė liūdna žinia apie Žilio Žakė mirtį. Tai yra prancūzų žurnalistas žuvęs Sirijos mieste Homse. Praėjusiais metais daugiau kaip šimtas žurnalistų prarado gyvybės atlikdami savo pareigas. Europos parlamentas visada gynė žodžio laisvę ir tai darysime ir toliau ir ginsime tuos, kurie dirba tam, kad atskleistų melą. kad atskleistų tiesą. E, italų e, laivo avarijos metu šeši žmonės e, žuvo ir daug žmonių yra dingę be žinios. Mes norime pareikšti užuojautą žuvusiųjų ir aukų šeimoms ir tikimės, kad bus pasimokyta iš tokios nelaimės. Taip pat gavome žinių apie pono Manuelio Fragą ir Ibarnę mirtį. Vakar Ispanija ir Europa prarado didį valstybės veikėją, vieną svarbiausių demokratinės Ispanijos architektų, partido populiarę e, įkūrėją, e, partijos, kurios narius turime ir šioje salėje. Manuelis Fraga ir Barne 90-ame dešimtmetyje pats buvo Europos parlamento narys. Norėčiau tą progą per mūsų kolegę Carmen Fraga Esteves, kuri yra mirusiojo dukra, perduoti mūsų užuojautą mirusiojo šeimai. Ir paskutinis pranešimas gruodžio 18 dieną mirė Vaclavas Havelas. Jis buvo pirmasis e, Čekoslovakijos e, prezidentas ir po to dvi kadencijas e, Čekijos Respublikos prezidentas. Europos ir Čekų žmonės prarado aksominės revoliucijos simbolį bei kontinento susivienimo simbolį. Jis buvo drasus valstybės veikėjas, kuris 2009 e, m. lapkričio mėnesį kalbėjo Europos parlamente. Ir jį mes sutikome visi plodami atsistoję. Todėl norėtume šiandien atmit, priminti, pareikšti atminimą e, dėl e, Havelo mirties ir Noriu pasakyti Jums, kad dalyvavau prezidento Havelo e, laidotuvėse Prahoje. Tai buvo ypatinga ceremonija, išreiškusi visos Europos ir pasaulio pagarbę Vaclavui Havelui, didžiam europiečiui ir žymiam čekų valstybės veikėjui. Dabar norėčiau paprašyti kolegų atsistoti ir minutės tyla pagerbti dviejų valstybės veikėjų atminimą. Thank you very much. Ačiū. E, proszę Państwa. Ponios ir ponai. Pagal 12 parlamento darbo tvarkos taisyklės.